Okay, friends, uh, uh, let me clarify. Taigi, paaiškinsiu, kaip mes dabar dirbsime pagal darbo atvarkę. Dabar keisimės nuomonės dėl Balco pranešimo, dėl socialinio dempingo 11.15. PHS CO50 e, salėje, ten kur pažiūrėjome vakar, vyks bendras posėdis e, su ekonomikos komiteto nariais dėl ekonominės neligybės, ekonominės neligybės tema. O 15 val. vėl grįšime į šią posėdžių salę ir keisimės nuomonėmis su komisijos vicepirmininku Katainenu. Tikiuosi, kad posėdžių dalyvių bus pakankamai gausiai susirinkę, nes dažnai, kai pasikviečiame į savo posėdžius komisijos vicepirmininkus, kitus aukštus pareigūnus, labai mažai kolegų posėdžiuose dalyvauja. Po diskusijos su Katainenu vyks balsavimas, o po balsavimo yra įtrauktas naujas klausimas į darbo atvarkę, pranešė Sokaras, tai yra trišalis <clears throat> šios lygio sustikimas socialinės politikos tema ir taip pat svarstysime užimtumo politikos ir smulkaus transporto verslo politikos gairias. Vertimas yra į visas kalbas, išskyrus į kroatų ir airių, tačiau po pietų, tiksliau nuo 11.15 iki pirmos valandos neturėsime vertimo į estų, maltiečių, slovakų ir airių kalbas. Nuo trečios valandos iki posėdžio pabaigos bus užtikrintas vertimas į visas kalbas išskyrus kruatų ir airių. Ar galėtume patvirtinti gegužės 24 dienos posėdžio protokolą? Taip, o tai reiškia, kad dabar galima pereiti prie kito klausimą kitos temos socialinis dempingas Europos Sąjunga. Gijom Balas, žodis pranešėjai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėjau pirmiausia pasakyti, kodėl prašiau šių kompromisinio pakeitimo svarstymų. Paprasčiausiai dėl to, kad diskusija dėl šio pranešimo vyko išimtinai labai ilgai, labai daug pakeitimų ir nagrinėjama tema, nors viso labo. Tai yra savo iniciatyvą rengiamas pranešimas. Tema yra labai jautri. Ir šiandien vykstančiose diskusijose ES tai jaučiama. Todėl man pasirodė svarbu, kad prieš baigiant renkti šį pranešimą, prieš balsuojant komitete Liepą, e, dar papildomai padiskutuoti. Ir e, rugsėjai bus balsuojama dėl šio pranešimo plenarinėme posėdėje. E, tas dalykas, kurį aš norėjau pažymėti, nėra paprastas formalumas. Jis, tai yra svarbu dėl to, kad diskusijų forma yra be kitako svarbus dalykas. Ačiū šešėlinims pranešėjams, su kuriais dirbu prie šios temos. Jie e, skiria daug laiko, jie e, išdiskutuoja iš esmės, negaištama prie atskirų detalių ir smulkių diskusijų. Puiku, kad vieni kitų išklausome, ne, nepaisant to, kad nuomonių skirtumas egzistuoja ir ne visada paprasta tai išspręsti. Aš manau, kad remiamasi tuo metodu, kai kiekvienas dirba labai nuoširdžiai ir prisidaro viską, kad būtų galima žengti pirmin. Taigi, kokia situacija yra šiandien, mano požiūriu. Po, tų, po to didžiulio kiekio pakeitimų, jūs laukiam daugiau negu 700, vyko intensyvus darbas, kad būtų parengti kompromiso pakeitimai. E, tas darbas buvo pradėtas dirbti, aišku, labai nelengva rengiant kompromiso pakeitimus, e, pasiekti, kad visos grupės, visos frakcijos pritartų tiems pakeitimams. Be abejo, tenka kartais rinktis tarp to, kad viskas pasakoma pernelyg aptakiai, kad visiems tiktų, ar siekio kartais konkrečiau suformuoti poziciją. Pirmasis dalykas susijęs su pakeitimais yra štai koks. Mes ne, negalim suburti pritarimų visų frakcijų, bet dauguma frakcijų jiems pritarė. Ir manau, kad tokių frakcijų yra dauguma. Susitarėm dėl apibriešties, kas yra socialinis dempingas. Tai buvo svarbu žingsnis pirmin. Kodėl? Todėl, kad mums reikia iš karto išsiaiškinti, kur slypi problemos, kokie skirtumai egzistuoja tarp frakcijų požiūrių ir tarp šalių. E, dempingo apibrėžimas neturėjo apsiriboti kažkuo labai menku, dėl to reikėjo uh, kalbėti tiek apie socialinę sritį, tiek pasižiūrėti, koks to dempingo poveikis yra finansų ir ekonominiai sričiai. Kompromiso pakeitimų projektas leido padaryti pažangos susijusios su teisės aktų gyvendinimo kontrolė, siekiant išsiaiškinti, kaip įgyvendinami socialiniai teisės aktai, kurių tikslas pirmiausia kovoti su socialiniu dempingu. Manau, kad svarbu buvo siekti konsensuso remiantis tarptautinės darbo organizacijos rekomendacijomis. Europos Sąjungoje tų taisyklių e, privalu laikytis, mes manome, kad tai yra iš ankstinė sąlyga. Mes taip pat siekiame, kad būtų pasiekta reikšmingo pagerinimo, kalbant apie horizontalius santykius tarp nacionalinių inspekcijų, e, kalbėjom ir apie tai, kaip būtų galima geriau dirbti vietose, kokios priemonės e, turėtų būti pateiktos papildomai, nes jų trūksta. Ir aš taip pat kalbėjau apie teisinės problemas. Diskusija buvo ilga, tikrai labai nelengva. Mes kalbėjome apie tai, ką reikia padaryti, ką reikia nuveikti. Nenorėjome, kad liktų kažkokių neteisingų sampratų, neišaiškintų sampratų. Mes norėjome, kad būtų užtikrintas daugelįpis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje, kad būtų sudarytos darbo grupės, taip vadinamos task force, kur dirbtų darbo inspektoriai, kurie būtų e, paskirti nacionalinėse darbo inspekcijose ir ką daryti, kad būtų sėkmingai persekiojamos tos įmonės, kurios viso labo turi tik pašto dėžutę. Noriu padėkoti transporto komitetui su kuriuo dirbome kartu. Tai irgi nebuvo labai paprasta. Ieškojome sutarimo. Viena vertus dėl to, ką galima būtų integruoti į tekstą, atsižvelgiant į transporto komiteto ir užimtumo komitetų kompetencijų sritį. Taip pat atsižvelgiam į siūlymus dėl kovos su dempingu ir tie siūlymai bus įtraukti į tekstą tada, kai socialinių reikalų komitetas e, priims savo sprendimus. Mes kokiu atveju tarp frakcijų sutarimo stengsime siekti. Mes norime dar išdėstyti vieną svarbų dalyką. Tai yra skaitmeninės ekonomikos aspektas. E, skaitmeninimas, kaip žinia, e, keičia mūsų santykiai su socialinė apsauga, darbuotojo santykiai su įmonė, e, darbo santykiai keičiasi. Ką reiškia būti darbtoju, ką reiškia būti darbuotoju, visą tai turės būti peržiūrėta. Neseniai buvo balsuota ir dėl kitų pranešimų, kur atsispindi tas pats. Tai tai patys aspektai. Ir e, dar tebelieka tokių dalykų, dėl kurių nėra sutariama. E, yra tokių frakcijų, kurios nori dar prie tam tikrų klausimų padirbėti daugiau. E, dar keletas aspektų ir pereisiu prie svarbiausių dalykų. Pirmiausia, tuo atveju, kai vyksta rimti teisės aktų pažeidimai, ir turi būti sustabdomas paslaugų teikimas. Čia pirmiausia kalbame apie komandiruotus darbuotojus. Kalbame apie tokią sritį, kuri tikrai yra nepaprasta ir kur reikalingas ypatingas mūsų dėmesys. Mane labai stebina tai ES, kad mes visi nesugebame, ir kalbu apie ES apskritai, ne apie parlamentą, mes visi nesugebame rasti uh, E, taisyklių, kurios minimaliai harmonizuotų tam tikras rytis. Priimami viena šaliai sprendimai šiandien ir dėl to yra liūdna. Dar visai neseniai tokių panašių sprendimų buvo priimta. Europos komisija visai neseniai ėmėsi tam tikrų procedūrų, pirmiausia Vokietijos ir Prancūzijos atžvilgių. Nemanau, kad toks metodas, kai šalis vienašališkai imasi sprendimų, bandys Europos komisija tą tai ginčyti, iš to kyla e, nereikalingų diskusijų valstybėse narėse tais klausimais. Nemanau, kad tai yra teisingas pasirinktas kelias. Daug geriau būtų diskutuoti, susitarti dėl tam tikrų temų. Tačiau dėl paslaugų teikimo sustabdymo, tais atvejais, kai rimtai pažeidžiami teisės aktai, kai kuriuose šalyse yra įmanoma imti sprendimų. Yra tokių šalių, kur tai net neįgyvendinama. Svarbiausia tikslas buvo išplėsti galimybės, kad galėtume parengti bendrus metodus, kad galėtume įmonės priversti uh, elgtis rimčiau. Na tai nereiškia, kad įmonės būtų paskandintos biurokratiniuose kažkokiuose sprendimuose. Įmonės turėtų atkreipti dėmesį, kai ieško subrangovų, kas tie subrangovai bus, ką jie reiškia ir taip toliau ir panašiai. Tai reiškia, kad implikuojama didesnė įmonių atsakomybė tam tikrais atvejais. Nesutarimo e, tam tikri aspektai tebelieka du svarbiausi. Aš čia pasiūliau taip pat kompromiso pakeitimus. Dėl to kai kurios frakcijos, didžioji bent jau jų dalis pritarė, tačiau mūsų dar nėra pakankamos daugumos. Ir tie nestorimai yra susiję su komandiruotais darbuotojais. Ir vis yra tokių dalykų, kuriuos mums reikia papildomai įvertinti buvo pateikti komisarės Taisen pakeitimai. E, jūsų laukime visai neseniai. Buvo paskeltos įvairių valstybių, šiandien jau valstybių narių reakcijos. Buvo taip pat paskirtas rengti pranešimas, jį rengė du bendra pranešėjai. Pone Morašartė iš APP e ir pone Jongerijus iš socialdemokratų frakcijos. Tame savo iniciatyvos pranešime tikslas nėra e, kaip nors daryti kliūčių tolesniam darbui. Tačiau, man atrodo, kad visas Parlamentas šiandien žino, kad komandiruoti darbuotojai, komandiruojamas darbas yra labai jautri tema. Žmonės dažnai mato čia socialinio dempingo progra, problemą, kuri tikrai gal tai ne pati svarbiausia, bet jie egzistuoja. Ir jie mato, kad mes tos problemos nesprendžiam. Nereikėtų, kad tai būtų. Šiandien yra sunku atsižvelgti į prašymą, kurio sulaukiau kad nebūtų kalbama apie e, komandiruotus darbuotojus šiame pranešime. Man atrodo, kad mes turėtume kaip tik dėl šių pakeitimų kompromisinių surenkti diskusiją ir pabandyti parengti sutarimą, kuris būtų pozityvus ir bendras sustarimas. Kodėl? Todėl, kad aš manau, kad jeigu Europos parlamentas turėtų balsuoti dėl e, socialinio dempingo, dėl pranešimo E, savo iniciatyvą šią temą. Ir jeigu nebūtų kalbama ten apie komandiruotus darbuotojus, e, sakant, kad e, na, vėliau prie tos temos sugrįšim, piliečiai labai suabejotų mūsų darbu ir jie ko gero pagalvotų, kad mes nevaidinam to vaidmens, kurį turėtume. Iniciatyva yra tokia - išsakyti tam tikras mintis, pasižiūrėti, kuo galim pasiremti. Tai nėra įpareigojančios ar saistančios rekomendacijos, tai yra išeities taškas tam tikras. Komisija ponios Taisen e, lūpomis pateikė savo siūlymus, mes turime dabar pasakyti savo nuomonę. Normalu, kad tam tikrom temom Europos parlamentas, galbūt net tesileisdamas į pernelyg didelės detalės, pareikštų savo nuomonę. Tai štai, tokia šiandien yra situacija. Norėčiau pasakyti, kad buvo pasiekta reikšmingos e, pažangos, tačiau dar tebelieka nemažai darbo, kurio nenuveikti būtų tiesiog e, apmaudu. Tai aš manau, kad Europos parlamento vaidmuo šiandien yra dirbti prie socialinio dempingo klausimo ir jeigu mes norime atsiliepti į mūsų piliečių reiškiamą susirūpinimą, mes negalim šios temos vengti. Aš jau kalbėjau Jums apie tai, koks yra bendras kontekstas, kai diskusija vyko praeitą kartą. Šiandien matome, kad vidaus rinkoje vyksta nesažininga konkurencija ir tai duoda peno įvairioms fantazijoms, kartais nepagristoms. Tai yra klausimas, kuris kelia susirūpinimą ir nevaidint savo vaidmens, čia mes tiesiog negalim sauliaisti. Ačiū. Thank you, Mr. Ačiū, ponė Balasai. Žinau, kad jūsų darbas buvo sunkus ir mums tikrai Dabar labai svarbu turėti galimybę aptarti pasiektus rezultatus. Suteiksiu žodį dabar šešiems pranešėms, ponė Jazlovieckai. Žodis, ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti ponui Balasui ir visai komandai, nes iš tiesų labai daug darbo įdėjote, kad ta labai svetinga socialinio dempingo tema būtų tinkamai atspindėta, nes požiūris į šią temą taip pat labai smarkiai skiriasi ir kompromisai buvo pasiekti. Man atrodo, kad buvo be maž 20 sustikimų su šešėliniais pranešėjais, galbūt daugiau ir darybos jau baigėsi dabar dėl socialinių dempingo ES, nors Kiek pamenu, ir iki balsavimo nelabai daug laiko liko, nes Liepos mėnesį turėsime balsuoti, jeigu teisingai pamenu, tačiau liko keli klausimai, dėl kurių nesusitarėme darbų. Pradžioje buvo pabrėžta, kad nėra e, bendro socialinio dempingo apibrėžimo ir e, dabartinis terminas nėra teisinis, jis buvo uh, apibrėžtas mm, diskusijų metu ir mums pavyko būtent susitarti dėl e, bendro socialinio dempingo apibrėžimo ir dauguma frakcijų sutarė, kad socialinio dempingo turi būti laikoma tokio pobūdžio veikla, kurios pagrindinis tikslas yra įgyti konkurencinį pranašumą. Ir mums pavyko sustarti dėl daugumos nuostatų, tačiau liko dar keli aspektai, dėl kurių frakcijos nesutarė. Mūsų frakcija Europos liaudės partija negali pritarti visiems kompromisiniams pakeitimams, ypač tiems, kuriuose kalbama apie būtinybę, būtinybę valstybėse narėse e, įsteigti privalomus e, komandiruojamų darbuotojų registrus. E, Taip pat eh, <clears throat> nustatyti ES lygių bausmes už atitinkamus socialinius pažeidimus, taip pat uh, Transporto komiteto sritis, dėl kurios nusitarėme, tai yra lakūnų darbinimo sąlygos bei klausimai susijęs su socialinė e, atsakomybė ir solidarumu. L kompromisinis pakeitimas, e, L naujoji redakcija ir M ten, kur kalbama apie komandiruojamų darbuotojų direktyvos peržiūrą. Mūsų frakcija mano, kad šiuo metu nereikėtų priimti rimtesnių sprendimų, kuriais būtų siekiama direktyvos peržiūra, sprendimai dėl komandiruojamo darbuotojų ateities turėtų būti priimami dėrybų keliu. Kartu su pranešėjais, iš išvės pranešėjais, socialinis dempingas nėra susijęs vien tik su komandiruojamais darbuotojais, tai yra viena iš sričių, kurioje vyksta socialinis dempingas, tačiau socialinis dempingas turi būti vertinamas uh, visos ekonominės veiklos e, bendrame kontekste. Taip pat mes e, kalbėdami apie nelegalų darbą, apie fiktyvų įdarbinimą pašto dėžučių įmonės, e, mes manome, kad čia teikiami pasiūlymai gali daryti neigiamos įtakos Europos verslo konkurencingumui, nes jais bandoma kištis į valstybių narių E, atsakomybės sritis, todėl tai gali mums pakengti ne tik Europos, tačiau ir pasaulio mastu. Poniai, labai jovai žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad įtraukėte šį klausimą į darbo atvarkę po daugelio susitikimų su šešėliniais pranešėjais. Noriu padėkoti ponui Balasui, šešėliniams pranešėjams. Manau, kad iš tiesų mūsų diskusijos buvo naudingos ir įdomios per šešėlinių e, pranešėjų posėdžius. Džiaugiuosi, kad ponė Zlovietska ir pranešėjas konkrečiai kalba apie konkrečius aspektus. Aš galbūt bendro pobūdžio keletą pakeitimų norėčiau. Tai yra aspektų pristatyti. Norėčiau pirmiausiai pakomentuoti dėl uh, bendros žinios, kuri yra perdodama šiuo pranešimu. Aš dėl jos nesidžiaugiu, nes per dažnai pranešime kartojamas arba minimas darbuotojų koordinavimas kaip pagrindinė socialinė, socialinio dempingo priežastis. Tuo tarpu komandiruojamų darbuotojų Europoje yra tik tai vienas procentas Taip pat reikia aiškiai pabrėžti, kad darbuotojų komandiravimas yra teisėta legali veikla ir jeigu kaip nors juo yra piknaudžiaujama, tai reikia pasitelkti atitinkamus įstatymus valstybių narių lygių ir mes negalime nuolat priminėti naujų teisės aktų, e, užkirzdami kelią darbuotojų komandravimą. Mes turime kovoti su piknaudžiavimu Taip pat turiu pabrėžti, kad reikia atskirti nelegalią veiklą ir nelegalią konkurenciją e, nuo legalių dalykų. Mes turėtume <clears throat> siekti e, skatinti Europos konkurencingumą, o ne taikyti įvairių protekcionistinių priemonių. Manau, kad šiame pranešime bandoma nuslėpti e, daug rimtesnės darbo rinkos problemas, su kuriamis susidurima valstybėse narėse ir bandoma prisidengti tik tai darbuotojų komandiravimu. Aš manau, kad e, diskusijos, kurios yra grindžiamos vien tik tai emocijomis, o ne faktais, iš tiesų niekam naudos neduos neatneš ir netgi taip elgtis yra nesažininga mano nuomonė. Ko mums iš tiesų reikia? Ir tai reikia pasiekti, kad būtų laikomasi priimtų galiojančių įstatymų ir tik nedidelėje pranešimo dalyje dėja apie tai yra kalbama. Dar noriu pastebėti, kad e, principo vienodas atlygis už vienodą darbą taikymas toje pačioje darbo vietoje Šis principas yra tik tai gražus šūkis, kuris iš tiesų mažai ką turi bendro su tikrovė darbo rinkoje. Puikiai žinome, kad Europoje egzistuoja atlyginimų skirtumai ir mes meluojame tiek patys savo, tiek savo piliečiams, teikdami, kad galima darbo užmokesti suvienodinti. Galbūt e, tą ir bus galima padaryti, tačiau tai užtruks tiek metų, kiek e, šešėlinių pranešėjų posėdžių mes turėjome. Galbūt mums reikėtų skatinti atitinkamų sistemų dėgymą siekiant vienodo užmokesčio už tą patį darbą toje pačioje darbo vietoje. <clears throat> Ir, e, pavyzdžiui, Briuselis yra pats geriausias pavyzdys, kaip Darbuotojai gali dirbti toje pačioje darbo vietoje ir pagal skirtingas e, darbo sąlygas, skirtingas darbo sutartis, e, pagal Belgijos teisę dirba, pagal Europos teisę, pagal valstybinarių teisę, diplomatinės atstovybėse dirbantis asmenys. Aš manau, kad mes turėtume taip ir elgtis, mes turėtume būti vieningi įvairovė. Aš norėčiau grįžti, tačiau pabaigoje prie socialinio dempingo apibrėžimo. Dabar siūlomas apibrėžimas yra per ilgas, per sudėtingas tam, kad būtų galima apibrėžti kažką, kas nėra apibrėžta teisiškai ir e, dėl ko e, pasaulio mastu nėra sutariama. E, Čia siūloma naudotis labai neaiškiais terminais ir naudojami tokie žodžiai kaip nesažininga konkurencija. Tai yra labai subjektivus apibrėžimas, nes tai, kas man atrodo objektivu, kitam žmogui galbūt atrodo nesažininga. Ir jeigu, pavyzdžiui, vienos įmonės darbuotojai manys, kad kitos įmonės darbuotojai moka gauna didesnį atlyginimą, tai taip pat jie galbūt laikys nesažiningų dalykų, nors iš tikrųjų ta įmonė galbūt paprasčiausiai e, sugeba geriau dirbti. Atsiprašau, kad tai filosofiškai kalbėjau ir ne taip pragmatiškai, tačiau toks mano požiūris. Ponui Silikijočiui žodis. Dėkuoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui Balas už puikiai atliktą darbą kaip ir buvo aiškiai pasakyta, tas e, darbas reikalavo daug laiko, daug pastangų, mes e, džiaugiamės rezultatu, tačiau apgailestaujame, jog kai, kurios, e, kai kurių frakcijų pozicija apsunkino šio pranešimo galutinį rezultatą. Ir kai kurios frakcijos netgi bandė sulugdyti tą e, pranešimą. Mes e, turėjome daug kartų siūlyti tos pačius e, dalykus ir tai užtruko pakankamai ilgai. Aišku, kai kurios frakcijos labai dėlį dėmesį skyrė rinkos svertams ir konkurencingumui, tačiau mes esame užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, todėl e, mes privalome paremti darbuotojus ir mūsų pozicija turi būti atitinkama, mes neturime susitaikyti su esama e, padėtimi. Mūsų pastangos turi padėti mums įtvirtinti darbuotojų teisės, kurti socialinę valstybę, kovoti su socialiniu dempingu. Tačiau ta kova vyksta neva siekiant užtikrinti geresnį konkurencingumą, bet iš tikrųjų dempingas padeda įmonėms gauti daugiau pelno darbuotojų sąskaitą. Mes pasisakome už visus kompromisinius pakeitimus, kurie e, palankus darbo teisė, turiu galvoje kolektyvinės e, sutartis, e, ir e, teisę dalyvauti kolektyvinėse dėrybose, o ne tas e, sutartis ar susitarimus, kurie pažeidžia tokias teisės ir iškovojimus, kurie e, buvo pasiekti po ilgų metų kovos. Manau, kad šiame pranešime parlamento pozicija yra aiškiai, jinai yra už darbuotojų teisų sustiprinimą ypač šiuo metu, kuomet e, vyksta diskusijos dėl komandiruojamų darbuotojų direktyvos. Taip, kolegos liberalai, mes pasisakome už tai, kad teisės būtų lygios, už, kad už tą patį darbą būtų mokamas toks pat atlyginimas. E, ir turime kovoti dėl šitų dalykų, nes yra daug e, neteisybės, neligybės, kuri turi būti šalinama. Mes e, kaip GUE e atstovai pasisakome už šį pranešimą, todėl kad svarbiausias dalykas yra darbuotojų teisių apsauga bei socialinės valstybės, gerovės valstybės apsauga. Dėkuoju, Karin Matelį nėra. E, jinai e, žaliųjų šešėlį pranešė, dabar Laura Agija, FDD. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkoju dar kartą Gijomui už atliktą darbą. Manau, kad e, Gijomas jau nuo pradžios žinojo, kad nebus lengvas tas darbas ir e, dabar e, peržiūrint darbuotojų komandiravimo direktyvą mes akivaizdžiai matome, jog praėjus maždaug 20 sustikimų tarp šešėlinių pranešėjų pozicijos kol kas yra mm, pakankamai skirtingos ir sunku jas e, suderinti. Tai yra absoliučiai akivaizdu. Mano frakcija, mano frakcija parems Gijomo pranešimą, suprantu kitų frakcijų nustebimą dėl to. Aišku, mes, mūsų situacija yra skirtinga ir kiekvienoje valstybėje yra specifinis kontekstas. Aš klausiausi pasisakymų šiandien mes konstatuojam, kad labai sunku išsakyti aiškiai įvairius aspektus e, e, šitame pranešime. Suprantame, kad ES ekonominė situacija dabar yra tokia, jog e, turime elgtis taip ar kitaip ir turime galvoti, kaip spręsti įvairius aspektus, kaip atremti iššūkius, kurie uh, E, turi labai didelę įtaką mūsų padėdžiai. Dabar mes kalbame apie socialinį dempingą ES. Bet paskui, kuomet e, diskutuosime šitą temą, bus daug dar įvairių kitų aspektų, kurie darys įtaką tai diskusijai ir, ir šitam aspektui. Kalbant konkrečiai apie pranešimą, tai nežinau, ar e, šiandien yra tinkamiausia proga apie tai diskutuoti. Galbūt mes turėtume apie tai diskutuoti po to, kai bus e, galtinis sprendimas priimtas dėl direktyvos. Bet e, mes puikiai suprantame, kad yra 28 valstybės, jų kiekvienos padėtis yra skirtinga, yra daug e, nesažiningos konkurencijos ir garantijos, kurios užtikrinamos darbuotojams, socialinės garantijos taip pat yra labai skirtingos labai skirtinga užimtumo padėtis ir todėl mes matome, kad labai sunku suderinti nuomonės ir pozicijas šitais klausimais. Tad e, turime dirbti ir toliau, kelti klausimus šitą temą ir turime ruoštis direktyvos tolesniam nagrinėjimai, kuris bus labai sudėtingas, nes uh, Mes e, nusprendėme, kad turėsime du e, ko pranešėjus, jų pozicijos yra skirtingos ir na, ne, neaišku tuomet, kaip, kaip viskas vyks, bet galime apsispręsti, kad e, susitarsime ties pačiais svarbiausiais aspektais. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Panas Martin, aš išklausiau pono Balas pasisakymo, bet e, man iškyla tam tikrų keblumų e, klausantis pono Balas. E, turiu galvoje Krasnodepskį pranešimą ir, ir šį kontekstą. Pranešėja pona Bizoto ir, pona, pona, ir ponas Balas absoliučiai pasipriešino pasiūlymui teikti pasiūlymui pakeitimus poniai Bidzoto. Ir komiteto sekretariatas sutiko su tuo, pakluso ponui Balas. E, pas, paskirta pranešėja paprašė pa, pakeitimų, tuo tarpu ponas Balas mano, kad jisai to nedarys ir mes visiškai nesuprantame pono Balas e, e, pozicijos ir jo neva demokratinio nusistatymo. Jisai sakė, jog jisai pasisakęs už visų parlamento narių e, lygybę, to tarpu jisai diskriminuoja vieną politinę e, frakciją. Aš manau, kad aš esu protingesnis už poną e, Balas šiaip jau, bet aš nepaisant to e, suprantu jo. E, nusivylimą, kuomet jisai sako, jog dėl socialinio dempingo e, problematikos jisai e, negali spręsti komandiruojamų darbuotojų klausimo. Aš galiu nuraminti poną Balasą, nuraminti komiteto narius. Esu absoliučiai tikras, kad e, komandiruojimo darbuotojų direktyvos peržiūra, kuri mums taip labai rūpi, aš manau, kad ta e, peržiūra bus paprasčiausiai palaidota ramiai. Dėkuoju uždėmesi. Dėkoju. Tai reiškia, kad dabar galime pereiti prie tų, kurie prašė žodžių. Kolegos, labai kviečiu kalbėti trumpai ir pirmiausia, mo, poniai Morašartie žodis, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponė Morašartie. Kaip ir visi šešėliniai pranešė, aš taip pat noriu e, pasidžiaugti pono Balas atliktų darbų. Aš vis tik galvoju, kad jeigu vyksta 20 šešėlinių pranešėjų posėdžių, tai reiškia, kad problemų yra. Ir manau, manau, kad turime į tai atkreipti ypatingą dėmesį. Ir tai man, na, suponuoja tam tikrą metodo problemą. Aš manau, kad yra labai didžiulė pagunda e, imti ir peržiūrėti komandiruotų darbuotojų direktyvą Tad juk mes tuo tarpu rengėme savo iniciatyvą pranešimą apie socialinį dempingą. Tas toksai temų sumaišymas sąlygoja tai, kad iškyla pernelyg didelių tikslų lyginant su nagrinėjama tema. Tai būtų mano pirma pastaba. Antra. Jeigu imtumėm ir nušliuoštumėm į tą pusę, tai iš anksto komplikuotome komandiruotų darbuotojų direktyvos peržiūrą. Manyčiau, kad e, į tą pusę nukrypti neturėtume. Jūs sakėte, kad yra politinių tam tikrų skirtingų pažiūrų. Ir toliau yra kalbama e, apie frakcijas, jų skirtingą požiūrį. Uh, geltonos kortelės procedūras buvo sakoma, kad tai yra pirminiai frakcijos požiūrių reiškimai, kartais į šitą procesą įsikeša ir valstybės narės. Tad aš manau, kad šios klausimus turime nagrinėti labai atvirai ir siekdami konsensuso. Jeigu diskusijos e, ir pozicijos yra labai sustabarėjusios ir nuolaidų daryti nesiruošiama, galima renkti, kad ir 40 šešėlinių pranešėjų posėdžių, situacija nepasikeis, viskas bus labai komplikuota. Tačiau aš nenorėčiau ir neleisiu, kad būtų palaidota komandiruotų darbuotojų direktyvos peržiūra. Tiesiog turėtume dirbti šiek tiek kitaip. Na taip, egzistuoja skirtingų požiūrių, be abejo, tačiau kiekvienas juk turi prisimti jam tenkančią atsakomybę turime rasti e, konsensusą. Štai būtent dėl to buvo pasiekta tam tikrų kompromisų ir kai kurie iš jų yra nukreipti teisinga linkme. Tačiau kompromisai, kurie yra susiję su pačiomis būsimomis dėrybomis dėl komandiruotų darbuotojų, ir aš čia pirmiausia turiu vienį kompromisą M, Aš, kaip bendra pranešėja ir Anės Jungerijus, taip pat, ko gero, laikysis tos pačios nuomonės. Kadangi aš esu bendra pranešėja dėl komandiruotų darbuotojų direktyvų, turiu pasakyti, kad klystate, tardamėsi dėl tokio kompromiso. Mes labai sukomplikuosime užduoti kitiems. Galbūt netgi sutrukdysime e, jiems pasiekti tikslą. E, o jeigu jau norime išspręsti komandiruotų darbuotojų problemas, tai reikia imtis iniciatyvinio pranešimo dėl socialinio dempingo, liekant prie šios temos ir nesikišant į kitas temas. Tai štai, aš jau tą sakiau ponui Bales, nenoriu, kad šis pranešimas dėl socialinių dempingo sugadintų direktyvos peržiūrą. O šios direktyvos peržiūra yra absoliučiai būtinas dalykas. Ir pirmiausia, galvoju čia apie e, laikinų darbinimo agentūras. Abi bandra, pranešėjos susimančios direktyvos peržiūra nesutiks, kad šiame pranešime būtų tai minima. Mes norėtume, kad mūsų socialinių reikalų ir užimtumo komitete būtų sprendžiami mūsų kompetencijai tenkantis dalykai. Jeigu norime tikrai atlikti užimtumo komitetui tenkantį darbą, nepradėkime visko painioti. Dėkoju. Dėkoju. Žodis ponui Koks. Ja, Ačiū, pana pirmininkė, manau, kad galiu kalbėti labai trumpai, nesigilindamas į detalės, turiu konstatuoti, kad transporto komiteto diskusijų rezultatai atsispindi daugelį kompromisinių pakeitimų. Noriu transporto komiteto vardu padėkoti ponui Balas ir Danutai. Labai ačiū Marija Rena. Dėkoju. Pirmiausia, ačiū e, už atliktą darbą rengiant šį pranešimą savo iniciatyvą. Ačiū ponui Balės už išdėstytus siūlymus. Mane stebina šiek tiek e, tai, ką sako ponė Moran Šaftie. Jis sako, kad pradiniai siūlymai buvo tokie sustabarėjusios pozicijos. Aš iš pradžių jau maniau, kad tai buvo tie siūlymai, kurie buvo labai plačiai apimantis. Jūs bent jau taip e, norėjote suprasti, sako ponė Mohašaktė, bet taip nėra. Norėjau pasakyti, kad tas iniciatyvinis pranešimas turėtų būti iš tikrųjų kuo platesnis dėl desažininkos konkurencijos praktikos darbuotojų atžvilgių. E, ten yra kalbama apie tą praktiką, yra kalbama apie įmonės e, E, pašto dėžutės, apie fiktyvius e, darbuotojus dirbančius savo ir e, keliami darbuotojų užmokesčio netolygumo klausimai. Reikėtų be abejo, kad būtų kuo, plates, kuo plačiau apimama. Tačiau, kai kalbama apie kovą su nelegale praktika, kad ten nebūtų užsiminama apie komandiruotų darbuotojų direktyvą, lyg būtų kalbama apie um, mokesčių uh, slėpimą ir būtų neminimi mokesčių rojai. Aš manau, kad šiuo atveju uh, darbu, komandiruoti darbuotojai turi būti paminėti šiame pranešime, net jeigu detaliai ir nesileistume į šią problematiką. Tačiau aš manau, kad šis aspektas turi būti paminėtas. Ir dabar norėčiau grįžti prie to, ką sakė kolega iš Alde. Uh, Net jeigu darbuotojų komandiravimas sudaro viso labo vieną procentą, tie komandiruoti darbuotojų vieną procentą sudaro visos dirbančiųjų masės. Bet jeigu pažiūrėtume į atskirą šalis, atskirus sektorius e, ir pamatytumėte, kiek yra komandiruotų darbuotojų ir kokią dalį tai sudaro nelegalios, nesažininkos praktikos, pavyzdžiui, statybų, statybų sektoriuje, kai kuriuose šalyse ta nelegali praktika siekia 20 procentų. Ir kai sakoma, kad tai keikia konkurencingumui, e, na, atleiskite, tačiau statybos tai juk nėra eksportuojantis sektorius, tai yra vidaus sektorius. Ar norėtume, kad nesažinkos konkurencijos praktika būtų vykdoma ES viduje? E, aš manau, kad dauguma frakcijų Europą suokia taip kaip aš, kad tai yra ta Europa, kuri kovos e, už tai, kad e, socialinė apsauga būtų tinkamai gyvendinama valstybėse narėse. Mes juk nesiekiam tikslų, kas bus po dešimties metų. Mums reikia šiandien problemas išspręsti, kad socialinės apsaugos būtų daugiau. Net jeigu skirtumų šiandien yra, tikslas yra, kad e, tie skirtumai būtų vienodydami geresnės apsaugos kryptimo, ne atvirkščiai. Bent jau aš taip suvokiu Europą, kai dirbama prie skirtumų vertybių suvienodinimu, juk siekiame geresnių standartų ar neblogesnių. Būtent dėl to, norėčiau nu, pasakyti ponui Balės, kad reikėtų pasinaudoti esamais mechanizmais ir dirbti už teigiamą skirtybių vienodinimą. Dėkuoju. Merci, madame la présidente. Je vais pas... Oi, ponia pirmininkė, kalbėsiu prancūziškai, kadangi pranešėjas taip pat kalba Maliero kalba. Visų pirma, noriu pasakyti, kad e, pritariu viskam, ką sakė mano kolegė iš uh, Alde frakcijos, Martina. Aš kalbu savo vardu, o ne frakcijos e, e, vardu. Priešingai, negu kad sakė mano mėla kolegė Laura, aš e, bandysiu pažvelgti į viską per Europos prizmę, per nacionalinę prizmę ir e, pažvelgti e, taip pat į tai per politinę prizmę. Aš žaviuosiu atliktų e, darbų e, ir kartu su savo komanda nagrinėjau nuolat šitos e, aspektus. Martina taip pat apie tai kalbėjo. Tad noriu pasakyti, jog mes turėjome galimybę beveik istorinį darbą atlikti, istorinės svarbos darbą apibrėždami socialinį dempingą. Tačiau buvo keturi visiškai e, neobjektyvūs apibrėžimai pateikti disinpei arba e, socialinis e, sukčiavimas, kas tai yra. Mes esame teisinė valstybė, taip pat nesažininga konkurencija, kas tai yra iš tikrųjų, kas yra nesažininga konkurencija arba vienodas atlyginimas už vienodą darbą ar, ar užimantiems vienodą postą žmonėms, tačiau tais pačiais metais toje pačioje įmonėje gali būti tokių skirtumų, tai jie egzistuoja. Tačiau turime e, labai aiškiai tai išdėstyti ir apibrėžti, kad e, šitie dalykai nevirstų ideologinių manipulacijų priemonėmis. Ir e, turime taip pat detaliai kalbėti apie kolektyvinius e, susitarimus ir visus e, kitus aspektus. Nes antraip e, mes susidursime su ideologiniais susipriešinimais ir tai nepadės Europai daryti pažangos. Kitas dalykas, siekiant pagerinti darbuotojų padėtį, tai mes negalime džiaugtis šituo tekstu, todėl kad turime e, užtikrinti darbuotojų judumą ES viduje ir taip pat turime užtikrinti konkurencingumą per e, darbo sąnaudas. Mano valstybėje Ispanijoje kaip tik buvo išsikapstyta dėl to, kad e, mes e, sugebėjome padidinti konkurencingumą veikdami per darbo sąnaudas. Yra minimalų socialiniai standartai ir jie turi būti taikomi visur, visose Europos valstybėse, visiems piliečiams ir kuomet e, sąlygos bus vienodos visiems, kuomet bus minimalus e, socialiniai standartai pakankamai aukšto lygio užtikrinti, tuomet bus iš tikrųjų vienodos sąlygos. Kuomet kalbame apie komandiruojimus darbuotojus, tai noriu pasakyti iš tai, kad mes galėtume įtraukti specialų E, straipsnį, kur būtų kalbama apie socialinį dempingą ir komandiruojamas e, darbuotojus. Aišku, mes galime taip pat e, tai daryti po to, kai ponė Moren Šartie ir jos kolegė jau bus užbaigusios savo darbą. Bet čia mes iš principo negalim užbėgti procesui už akių. Tad e, arba mes dirbam tuo klausimu ir kalbam tuomet apie pašto dėžutės, įmonės pašto dėžutės, arba, ir čia aš kalbu kaip politikas, aš puikiai suprantu kolegų poziciją, e, ir tuomet parengėme dokumentą, spręsdami labai konkrečias politinės problemas iškylančias kai kuriuose iš mūsų valstybių. Bet aš manau, kad darbuotojų judumą negalime paukoti politiniams poreikiams. Ir e, nebandykime padaryti prasto originalo kopijos. Jeigu yra tam tikrų problemų, dėl kurių mes sprendžiame komandiruojamių darbuotojų problemas, pavyzdžiui, dėl e, ksenofobijos ir, ir eurofobijos, tai reikia tas problemas ir spręsti konkrečiai, o ne kartoti, kartoti beprasmiškai tos pačius dalykus. Aišku, mes e, turime taip pat vertinti standartus, kuriuos pateikė transporto komitetas, bet e, aš pasiūliau pakankamai daug pakeitimų turizmo e, turizmo sektorių reglamentuojantiems e, aktams turime taip pat atsižvelgti ir į badą Afganistane ar kitur, nes čia kalba sukasi apie socialinį dempingą. Taip pat ir turime kalbėti apie apibrėžčių esmę šioje plotmėje. Tad e, aš norėčiau, kad e, kaip ponė Šartie sakė, grįžtume nagrinėdami šį pranešimą prie esminių dalykų. Ir jeigu mes e, sustelktume vien tik tai ties apibrieštimis, ir jeigu jas patiksintume, jeigu būtų aiškios, ir jeigu išvengtume tų ideologinių, ideologinių susipriešinimų dėl rinkiminių tikslų, tai mes e, pasistumėtume į priekį. Bet aš asmeniškai Manau, kad e, kol kas e, tas pranešimas nėra pakankamai aiškus ir nepakankamai aukštos kokybės, kad galėčiau už jį balsuoti. Ačiū. Prašau neviršyti kalbėjimo laiko, nes turėsime greitai baigti posėdį. Žodis Tomui Manat. Nėra taip paprasta laikytis skirto laiko, kai lega turėjo kalbėti dvi minutės, o jis kalbėjo šešias minutės ir 30 sekundžių. Mūsų postas, kuris turėjo prasidėti 10 valandą, prasidėjo 10 valandą 18 minučių, tai reiškia, kad iš mūsų jau buvo atimta 18 minučių. Taigi mes turėtume bent jau pamėginti šios rytėje kompromisų pasiekti. Aš manau, kad Gijomas elgėsi teisingai, buvo daug kartų sustikęs su šešėliais pranešėjais, jeigu tokių sustikimų buvo 20, tai čia iš tiesų yra jau toks nedidelis rekordas, palyginti su kitais pranešimais. Aš manau, kad e, mes turėtume paminėti e, darbuotojų komandravimo direktyvą ir problemas, tačiau neskirti šiam klausimui viso pranešimo. Tačiau taip pat nereiktų ir užmerkti akių ties tomis praktikomis, kurios susijusios su, su darbuotojų komandiravimu. Ir ypač reikia pabrėžti ir atkreipti dėmesį į piknaudžiavimo atvejus ir sustarti dėl tinkamų apibrėžimų. Jeigu jau pasitaiko teisinių pažeidimų, rinkos, padėties rinkoje iškraipimų, tai reikia atsižvelgti šios aspektus, tariantis dėl apibrėžimo, taip pat ir dėl atitinkamų socialinių pasiekmių ir padarinių kalbėtis, tačiau manau, kad e, vis tik tai e, apibrėžimas, dėl kurio susitarta toks sudėtingas, kad labai e, sunku yra užsitikrinti jam pritarimą. Manau, kad puiku, kad mes kalbame apie pašto dėžučių kompanijas, apie tariamai savarankišką darbą, tačiau viską galima padaryti daug trumpiau. Taip pat e, manau, kad ir kalbant apie terminuotą darbą, kuris kartais gali būti prasmingas, o kartais gali būti ir labai e, turėti labai žiaurių padarinių, reikia skirti šios dalykus, Danuta pagristai minėjo, kad e, Liaudės partijos frakcijai gali kilti tam tikrų e, problemų. Mes pasisakome už proporcingumo principų laikymasi, tačiau aš manau, kad reikėtų nustatyti bent jau kažkokias tai minimales sąlygas, ar ne, vertinant e, Dabartinė diskusija, tai mes labai toli esame nuo šio tikslo ir galbūt tie 20 posėdžių sustikimas su šešėliniais pranešėjais turėtų pasipildyti dar dešimčia ir reikėtų nukelti balsavimą, nes tą esame jau nekartą padarė. E, manau, kad pirmadienį mes šio klausimo tikrai negalime svarstyti. Mums reikia rimtos išsamios diskusijos tam, kad galėtume kad galėtume viską išsamei e, aptarti. O aš dabar kalbėjau tris minutės ir šiek tiek daugiau, tačiau bent jau sugebėjau daug maž pasakyti tai, ką norėjau. Ačiū ponė mano iš tas tris minutės ir už tai, ką pasakėte. Visiems teiksime galimybę kalbėti, tačiau e, pamėginkite kalbėti taip pat trumpai, kaip ir ponas Manas. Turime baigti šį posėdį, nes tema yra labai svarbi ir kitas posėdis dėl to turės šiek tiek pavėluoti ir mes jį pavėluosime dabar, ponė Ribeiro. Ačiū, ponė pirmininkė, aš norėjau padėkoti pranešėjai, šešėlėms pranešėjams už visas padėtas pastangas rengiančių pranešimą. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tą riziką su kuria šiuo metu susidurime. Mes paprasčiausiai atitolstame nuo problemos esmės, nes sutelkdami dėmesį e, socialinio dėmesio kontekste į darbuotojų komandiravimą, mes pamirštame apie kitas e, e, socialinių garantijų, su socialinėmis garantijomis, kurios turi būti garantuotas mūsų piliečiams problemas pasitaikančias valstybės narėse. Aš čia turiu omenyje tas e, tariamai savarankiškai dirbančius darbuotojus, kuriais piknaudžiaujama taip pat ir valstybėse narėse, pavyzdžiui, mano šalyje mokytojai, kurie iš tiesų nėra nepriklausomi savarankiškai dirbantis darbuotojai, teisiškai e, ta, turi tokį statusą, Taigi manau, kad mes turėtume vykdyti tinkamas patikras valstybės narėse, kad kovotume su šiuo reiškiniu. Kalbant apie socialinį dempingą, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes turėtume nuo principo kad konkurencija yra grindžiama, konkuravimas yra grindžiamas tik tai atlyginimų dydžiu, pereiti prie kito principo laikymosi, kuris yra susijęs su teikimu paslaugų piliečiams kokybė ir apimtimi. Ir tai galėtų paskatinti ES ekonomikos augimą. Pabaigai noriu pabrėžti, kad komisija norėjo sustiprinti socialinį ramstį. Pritariu kolegai Manui, kuris teigia, kad pirmiausia reikėtų nustatyti minimalias taisyklės būtinas kovoti su socialiniu dempingu ir stengtis patvirtinti bendras normas socialinės politikos, tačiau taip pat reikia labiau koordinuoti finansų ir ekonomikos politiką tarp valstybių narių, nes be ekonominės ir finansinės politikos suderinamumą negalėsime suderinti ir socialinės politikos tarp valstybių narių, nes šie dalykai yra glaudžiai tarpusavės susiję. Taigi mes negalime e, tik tai visos atsakomybės palikti įmonėms čia sitie. Eduard Martan žodis. Zavuk. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mane šiek tiek stebina tai, ką aš girdžiu šitoje salėje. Tiems, kurie nežino, ką reiškia vienodas darbo užmokestis už tą patį darbą, norėčiau paraginti susipažinti su Europos teisimų teismo jurisprudencija. Jis prieėmė nutartis įvairių e, įmonių atžvilgių valstybėse narėse, nes buvo skirtingas darbo užmokestis mokamas dviem žmonėms, kurie dirbo tą patį darbą. Taigi jurisprudencija yra, valstybės narės turėtume apsimesti kvailėmis. Arba galbūt iš mūsų kažkas čia vaidina kvailius. Aš manau, kad čia Europos parlamente turėjo vykti labai rimta diskusija tuo klausimu. E, Europos parlamento nariai prieš kurį laiką ne vienodas išmokas gaudavo. Viską harmonizavom. Ar jūs esate Europos parlamento deputatas iš Maltos ar iš Švedijos, dabar visi gauname vienodas išmokas, bet juk iš pradžių taip nebuvo. Tai man atrodo turim praktinį tokį supratimą, ką reiškia tos, tas pats darbo užmokestis už vienodą darbą ir kas yra harmonizavimas taisyklių, jų derinimas. Galima atsižvelgti į skirtybės, bet jau bent gerbkim vieni kitų darbą ir požiūrį. Aš norėčiau pasakyti, kad gerbiu Gijom Belės atliktą darbą, nes iš tikrųjų, e, norėčiau pasakyti, pritariu jos siūlymams. Ir jeigu skaičiais, tai tie komandiruoti darbuotojai ir nėra labai didelis skaičius, bet šiaip jų yra netiek ir mažai, jų yra pakankamai daug, kad jais būtų domimasi. Ir norėčiau pasakyti, apibendrinamas štai, kai įsivaizduokime, kad rytoj vyks diskusija, na panašiai gali ir nutikti. Šiandien mes matome, kad valstybių narių konkurencingumas neturi būti paremtas tik darbo jėgos įkainiais. Jeigu Kinė bus pripažintas rinkos ekonomikos statusas, manau, kad labai greitai susitarsim dėl to, kas yra socialinis dempingas ir ką, kaip turi būti traktuojami kondiruoti darbuotojai. Ačiū. Dėkuoju, ponė Jaslovėcka. Labadiena. Norėčiau pasakyti, jog žodžio prašiau dėl to, kad kartais diskusijos mūsų komitete labai stebina. Manau, kad turime labiau pagalvoti apie pasiekmes mūsų praimtų teisės aktų. Ir ne rytoj ir poryt, bet turime ilgesnę perspektyvą matyti. Įvertinti, kokie poveikiai mūsų teisės aktai turės įvairiems sektoriams. Man atrodo, jog mes pernelyg skubame ir kartais pamirštame savo rekomendacijų tikslą. Tai yra vienašalės rekomendacijos. Mes kartais pamirštam atsižvelgti į galimą mūsų rekomendacijų neigiamą poveikį turime pasižiūrėti įvairias galimybės, turime visus pliusus ir minusus išsinagrinėti. Turime pasižiūrėti, kokie mūsų siūlymai bus priimtini, kokie ne ir kodėl. Tačiau mes šito nedarom, mes netliekam tos analizės, kai rengiame teisės aktus šiame komitete. Darbas, kurį atliekame, turėtų užtikrinti tai, kad primti teisės aktai yra skaidrus, aiškus ir atsakingi. Tačiau kartais mūsų priimti dokumentai nerodo to atsakingumo. Norėčiau atsakyti kolegiai Arena. Iš pradžių tam tikros frakcijos pasiūlė vieną, du, tris kompromisus dėl darbuotojų komandiravimo. Tai buvo bendro pobūdžio nuostatus, nes taip, taip, tai, tai, tas dempingas yra susijęs ir su komandiruotais darbuotojais. Mes norėjom užtikrinti, kad socialinis dempingas nebūtų klaidingai interpretuojamas, kad tai nebūtų laikoma tik komandiruotų darbuotojų problema. Na ir štai turime visą eilę kompromisų ir dalių e, kur yra kalbama apie komandiruotus darbuotojus. Mūsų frakcija nusprendė, jog mes nenorime kištis į tai. Tai yra pranešėjo darbas, kuris renks pranešimą dėl komandiruotų darbuotojų. Tai yra jų darbas, o mes į tai neturim kištis. Tai štai, elkimės atsakingai ir nesikiškim šitas rytį. Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Ačiū ponui Bales ir visiems šešėlinėms pranešėjams už atliktą darbą. Taip pat, jeigu teisingai supratau, darbo lieka dar nemažai ir nuveikti. Kai dėl kompromisų, kurie buvo pateikti šiandien, norėčiau pasakyti štai, ką noriu pasidžiaugti tuo, kad buvo apibriežta, kas yra socialinis dempingas. Tai yra apibrėžimas, kuris turės būti tobulinamas, tačiau manau, kad tai yra viso labo pirmas etapas Ir iš tikrųjų labai svarbu apsibriežti, kas yra socialinis dempingas, tai mums padės rasti geresnį sutarimą. Norėčiau pabrėžti metodą e, ir metodo svarbą, kaip tą padarė kai kurie kiti kolegos. Manau, kad klausimas dėl komandiruotų darbuotojų yra svarbus. Jis yra aktualus kai kuriuose valstybėse narėse ir čia reikia uh, E, atlikti labai rimtą darbą. Tai svarbu įmonėms, tai svarbu darbuotojams. Manau, kad ekonominių, socialinių požiūrių ir politinių požiūrių labai svarbu e, tai yra daugelį valstybių narių. Būtina šią temą dirbti toliau. Manau, kad mums reikės daug laiko. Ir dėl to pritarčiau, kad reikėtų atskirti diskusijas dėl socialinio dempingo. Tai yra didžiulė problema, plati problema E, turime dirbti rimtai prie tų klausimų, tačiau mūsų bendra pranešėjos, kurios dirba prie komandiruotų darbuotojų klausimų, turėtų turėti laisvę ir galimybę dirbti niekam nesikišant į jų veiklą. Tai štai, aš norėčiau pasakyti, jog turimėtume dirbti prie socialinių dempingo klausimų ir palikim, pasilikim laiko tiek, kiek reikia, nes to laiko tikrai prireiks nesutarimai yra ne tik nacionaliniai. Aš manau, kad randame taip pat tam tikrus nuomonių skirtumus ir frakcijose dėl komandiruotų darbuotojų. Tiek noriu pasakyti, ponė pirmininkė. Ačiū. Thank you. Pirmininkė, dėkoju. Oui, madame la présidente, je serai extrêmement. Kolega Lavrijų, dėkoju, ponė pirmininkė. Pritariu tam, ką sakė kolegos iš APP frakcijos. Um, ką minėjo ponė Sander ir ponė Moran Šafti. Norėčiau grįžti prie kolegos Eduard Martin pranešimo, vieno darbo užmokestis už tą patį darbą. Norėčiau paimti ir aš, e, grįžti prie pavyzdžio, prie Europos parlamento narių pavyzdžio. Mūsų nesuvienodus įgaliojimus dėl to vienodas darbo užmokestis. Ir šio komiteto nariai, pavyzdžiui, e, čia dirbantis E, galbūt gaus ir skirtingą darbo užmokestį, nors Prancūzijoje ir sakome, kad, kad m, mm, e, taip jau išeina, kad, pavyzdžiui, ir bažnyčių kunigas e, savo nepasitenkinimą išsako tiems, kurie dalyvauja, kurių nebūna, jie net neišgirsta kunigo komentarų. Taip šiuo atveju ir su mumis. Tad parlamentarų pavyzdys nebuvo pats tinkamiausias. Dėkoju. Pone Balas, žodis jums trumpam apibendrinimui. Dėkoju, pone pirmininkė. Ačiū kolegoms už jų išsakytas pastabas. Pabandysiu sureaguoti tai, kas buvo pasakyta, nors suprantu, kad laiko maža. Pone Jezlovetska e, minėjau tam tikrus dalykus. Noriu pasakyti, na taip, mes žinome, kokios temos yra svarbiausios. Aš čia nekalbu apie darbuotojų komandiravimą, kalbu apie likusius aspektus. Uh, Sakiau, kad yra tokių dalykų, dėl kurių galima susitarti, kiti šiek tiek labiau komplikuoti, pažiūrėjau, aviacijos sektorija. Transporto komitetas mums sakė, jog kai kurie dalykai, kuriuos įtraukėme, į šią temą tebelieka aktualūs. Tačiau ne visai suprantu to komiteto prašymą. O dėl viso kito rasim, ieškosime tokių formuluočių, kurios atspindi jūsų ginamas pozicijas ir mūsų ginamas pozicijas. Manau, kad e, jeigu pirmoji formuluotė netiko, galėsi paieškoti kitos labiau tinkamos. E, Pone Člabajova, norėčiau jai pasakyti, kad yra iš tikrųjų daug dalykų, kur yra susiję su aktualiais klausimais. E, tačiau kai, kad, kai kas dar turės būti taisytina. Kompromisiniai paragrafai labiausiai yra susijęs su komandiruotais darbuotojais. Iš 37 jų yra 3. Tad galime pasakyti, kad pranešimo svarbiausia dalis nėra skirta komandiruotėms darbuotojams. Ir mes paminim komandiruotus darbuotojus ir E, sakyti, kad jiems skiriama pernelyg daug dėmesio, na tai nebūtų visai tiesa. E, iš 37 aštuoniuose punktuose yra minimi gal komandiruoti darbuotojai. Tad šis pranešimas tikrai nėra svarbiausias susikomandiruotais darb, darbuotojais. Kaip minėjau, kai kurie kolegos ką tik tai. Ne, netiesa tai yra. Kitas dalykas. Kaip mes galėtume visi kartu dirbti? Suprantu, kaip ponas Kalviai Šambum paminėjo, kad galim pasakyti, kad mes neliečiame komandiruotų darbuotojų, kalbam apie socialinę konvergenciją ir apie tai, kaip minimales teisės galima suderinti. Ta mes ir darome trečiojoje dalyje. Trečioji dalis yra darybų rezultatas tarp įvairių frakcijų ko mes siekiame maksimaliai mm, socialinės konvergencijos rytyje. Norėčiau patikinti kolegą Šambon, kad jeigu būčiau galėjęs žengti dar toliau tą kryptimą, aš tą mielai būčiau padaręs. Tačiau kai kurios frakcijos turėjo labai griežtas pozicijas ir kai kas um, minėjo, kad visiškai nepagėdavo liesti tam tikros sektor klausimų. Ar reikia kalbėti apie komandiruotus darbuotojus šiame pranešime. Na, norėčiau pasakyti, kad reikia dėmesį atkreipti į vieną dalyką. Jeigu niekad nekelsime komandiruotų darbuotojų klausimų, taip ir ne, ne, tas klausimas ir nebus iškeltas. Na, neklyskime, nesiduokim suklaidinami. E, mes apie komandiruotus darbuotojus čia kalbame ne dėl to, kad norime neleisti bendra pranešėjams nagrinėti šį klausimą. Tiesiog jos mano, kad nereikia tos temos liesti mūsų pranešime, kad nereikia kalbėti apie 96 metų direktyvos peržiūrą. Tai yra jų teisė taip galvoti. Šią temą pozicijos yra šiek tiek pasikeitusios. 96 metų direktyva buvo atspindėta visame pranešime, tačiau galiu pasakyti, kad mes Į dvi svarbiausias dalis sutraukėme direktyvos klausimus L ir M. Tačiau noriu dar kartą pasakyti. Atsargiai, jeigu Europos parlamentas nieko nepasakys apie komandiruotus darbuotojus, net iš principo, net bendrai atsidursime tokioje padėtyje, kad pradėti diskusiją pro, po geltonos kortelės procedūrų ir po komisijos reakcijos nebebus taip labai paprasta. Dar kartą noriu pabrėžti, jūs priešai save turite L ir M kompromisus, tie kompromisai dar tebėra aptarinėjami, kai kurios frakcijos man sakė, kad nenori dėl jų diskutuoti, o tiesiog nori išbraukti juos iš pranešimo. Aš puikiai suprantu ponios Morašartie nuomonę. Ji neprašė tas, tos paragrafus išbraukti, ji tik tai norėjo, kad kai kuriais klausimais mes dar grįžtume prie diskusijos. Ir jeigu teisingai supratau, sako pranešėjas, kad būtų kalbama apie laikino įdarbinimo agentūras be kitako. Tai be abejo, metoda, dėl metodus tai yra svarbu ir turime susitarti dėl to, kaip galime e, paminėti čia komandiruotus darbuotojų problematiką. Dėl L ir M didžiausių dalių laukiu jūsų išvalgų, kad frakcijos galėtų pasakyti man, ką norėtų tose dalyse pakeisti nes aš kol kas frakcijų siūlymų dėl to neturiu. Na ir galiausiai norėčiau dar pasakyti, jog dėl apibrieščių. Be abejo, tie man irgi nepatinka ta apibrieštis. Aš būčiau pasirinkęs toliau siekiančią formuluotę. Kai kas mano, kad ir dabartinė formuluotė yra pernelyg daug siekianti. Ačiū šešėlinėms pranešėjams, kurie pritarė kompromisams. Nes be abejo, kompromisas reiškia tai, kad ne, negali būti atsižvelgta šimtų procentų į visų pageidavimus. Kai kas sako, kad pavyzdžiui, tas apibrėžimas pernelyg bendras, pernelyg aptakus. Kartais net to pačių frakcijų sako, vieni taip, o kiti sako, kad juk reikėjo daugiau detalių, reikėjo detaliau apibriežti, ką tai reiškia. Jeigu mes būtume padarę tą apibrėžimą dar detalesniu, tai reiškia, kad turėtume dabar labai didelių sunkumų suderinti sep, daugiau negu 700 deputatų pozicijas dėl to, kas yra socialinis dempingas. Manau, kad dabar turime daugumos apitikrį sutarimą, prie jo reikėtų ir likti. Nes aš sakau dar kartą, tai yra kompromisas, e, nebūtinai įsitiks visiems 100 procentų. Dėl fiktyvių e, savo dirbančių darbuotojų ką reiškia būti darbuotojų įdarbintų įmonėje ir ką reiškia būti nepriklausomų darbuotojų, dirbančių savo. E, čia irgi gal, galimas e, nuolataus, nuolatinio darbo slėpimas ir, ir panašios problemos. Ką tai reiškia? Kolega Pirinski pateikė čia savo siūlymus, e, kaip kovoti su paslėptų įdarbinimu. Mes galėtume paminėti nuorodą į šį pranešimą. Tai yra daroma kai kuriuose dalyse. Na ir apibendrindamas norėčiau dar pridurti štai ką. Mano nuomonė, mes jau esame pasiekę pakankamai platų sutarimą dėl šio pranešimo daugeliu dalių. Yra dar tam tikrų elementų, prie kurių reikėtų papildomai padirbėti. Komandiruotų darbuotojų klausimas čia yra vienas iš esminių, prie jo turėsim sugrįžti. Taip pat konstatuojame, jog nesutarėme dėl metodo šiuo klausimu. Aš norėčiau, kad grįžtume prie tų dviejų dalių ir kad padiskutuotume dar dėl komandiruotų darbuotojų, kad išteiškintume, kas yra įmanoma, kas neįmanoma, tariantis iš principo dėl šių klausimų. E, mūsų piliečiams atrodytų keista, kad šiandien mes tiesiog pasislėptume ir nesureaguotume. Jūs man neatsakėte, ponė Balas, sako ponas Mechtan. E, duokite tekstą Be abejo, galėsit gauti tekstus. Diskutuokit paskui, sako pirmininkas. O dabar kol kas visiems ačiū ir labiausiai ačiū ponui Balas, pranešėjui. Tai yra mūsų darbo tvarkės vienas svarbiausių klausimų. Jau keturis metus kalbam šią temą, dabar pasiekėme visų darbų centrą, kalbame apie socialinį dempingą, apie darbuotojų komandiravimą. Mes prie šių klausimų dirbsime ir toliau savo kadencijos metu. Manau, kad darbas yra puikiai pradėtas, turime skirtumų, tačiau yra tokių požiūrių, kai dar galima diskutuoti, iškoti kompromisų ir rasti sprendimus. Diskusija jau dabar labai intensyvi, bet tai rodo, kad galima ieškoti išeičių ir sprendimų. Nes savo darbo kokybę taip pat sužinosime ir pagal tai, kaip žmonės pasirinks mus paremti ar nerinkimuose. O dabar eisime į bendrą posėdį su Ekon, kur irgi kalbėsime apie svarbius dalykus. PHC 3C50. Tokia yra mūsų salė. O paskui čia susitiksime 15 valandą. Nes e, šiaip iš tikrųjų nepatogu, e, kai atvyksta komisaras, šiuo atveju atvyks ponas Katainė, ir jeigu mūsų yra labai mažai, tai tikrai nepatogu.